ir slėpimo klausimais. 56 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Toliau pirmasis pakeitimas. Vaidinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 57 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 51 D pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, šis tekstas yra atmestas. 58 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, Atmesta. 60 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 61 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Po 16 pastraipės 85 piktimis kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Aš, 86 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 87 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 88 kas už, kas prieš, kas susilaikė, pasitikrinkime. Atrodo, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 35 pastraipa iš keturių dalių, dėl visų balsuosime vardiniu bal... būdu. Pirmoji dalis dabar balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta trečioji dalis dabar. Balsuojame. Dabar baigiame balsavimo procedūrą. Patvirtinta. Toliau ketvirtoji dalis. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimo procedūrą. Atmesta. 62 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 89 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 63 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 64. kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 5. pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 41. pastrapė, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis dabar, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 65. pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 52 pastraipa, originali formuluotė, iš dviejų dalių, pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antrojo dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 24 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 60 pastraipa originaliai formuluoti vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 63 pastraipė originaliai formuluoti vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas.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 Atmesta. Šeštas, šeštoji pastra, e, pake, šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Originali formuluoti vardinis balsavimas. A, atkrenta. E, atsiprašau, 26 pakeitimas toliau. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas atmesta. Toliau balsuojame dėl septintojo pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta originaliai formuluotė, vardinis balsavimas. A, atkrinta, nereikia dėl to balsuoti. Originali formuluotė 72 pasra, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Se, septyni, toliau originalus tekstas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 75 pastraipa, 27 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, originali formuluotė iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinti antroji dalis, kas už,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 29 pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas, sus... kas prieš. Kelkite rankas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtina antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aš toliau originali formuluoti, devardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau aštuntasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Atkrenta balsavimas dėl originalios formuluotės. Aš, toliau 83 pastrapė. Kas už? Kas prieš? Kelkite rankas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 86 pastraipa, 6 pastraipa iš dviejų dalių, sako pirmininkas. 90, skusate, per... Ne, atsiprašau, 90-asis 90 pakeitimas, taip teisingai, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Originali formuluoti 106 pastraipa, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 66 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 91 kas už, kas prieš, Kas susilaikė? Pasitikrinkime, nes neaišku man. Dar liko nemažai pakeitimų, taigi prašau visų aiškiai kelti rankas, nes kitaip turėsime tikrinti balsavimo rezultatus dėl kiekvieno pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Norite fare un check? Norite, kad pasitikrintume. Gerai. Gerai, balsuojame dar kartą dėl antrojo pakeitimo. Balsuojame elektroniškai. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 67 pakeitimas kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 68 pakeitimas. Gerai, pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 67 pakeitimo. Prašau balsuoti. Dar liko bent jau šimtas e, pakeitimų, taigi dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. 68 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Gerai, pasitikrinkime. Bet, ponai, supraskite, kad turite kelti rankas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 30 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 31 pakeitimas vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 32 pakeitimas vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 123 pastraipa iš dviejų dalių pirmoji dalis vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau antroji dalis, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta.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 92 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 219 pastraipa, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Po 223 pastrapos 10 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 97 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 93 kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Tikriname. Taip, pasakiau, kad mm, turime pasitikrinti balsavimo rezultatą tai pasakiau žodį, kad ne, <laughs> čekiškai tai jis turėtų skambėti atlikime kontrolę balsavimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta teisingai. 35 pakeitimas vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 250 pastraipa, kas už? Kas prieš? Niekas panašu, kad nebebalsuoja. Kas už? 250 pastraipos originalų tekstą. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 36 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta.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 kas susilaikė, patvirtinta. 70 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 71 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 37 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 73 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 74 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 98, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 52 D pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 38. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 75. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, atmesta. 76 vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 39. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 12. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 77. iš dviejų dalių pirmoji dalis. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Balsuojame dabar elektroniškai dėl 77 pakeitimo antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 78 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 79 vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 80. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 40. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 94. Pakeitimas vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau po 304 pastraipas 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta 22 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta 23 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta 13 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta 14 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 95 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Gerai, pasitikrinkime balsavimo rezultatus, balsuojame dėl 95 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taip, teisingai pastebėjote. To, toliau 96 pakeitis, pakeitimas iš dviejų dalių, vardinis balsavimas. Dabar balsuojame dėl pirmosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar antroji dalis. Prašau balsuoti. Tekstas. Balsavimas dabar jau baigtas. Tekstas patvirtintas. Toliau Arriviamo all'emendamento 42. Toliau 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau 16, kas už, kas prieš, kas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 81, kas už, kas prieš, kas susilaikė, Man atrodo, kad atmesti, bet pasitikrinkime. 81 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 326 pastrapė iš dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas e, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 43 pakeitimas kas už,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 Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau vyks vardinis balsavimas dėl 345 pastraipos. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta toliau 347 pastraipa, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 44 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 83 pastraipė, sako Pininskas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 359 pastraipė, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 84. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 368 pastraipa originali formuluoti, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 45. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė, pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 46. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 48 vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 53 D pakeitimas, vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Originali formuluotė 401 pastraipa, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 54 D pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 5, toliau 55 D pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 49 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Originali formuluotė. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 18 pakeitimas, arnis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 408 pastrapą originaliai formuluoti, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 409 pastrapą originaliai formuluoti, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 50 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Devinioliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dvidešimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos su visais patvirtintais pakeitimais. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas yra patvirtintas. Sveikiname Kofod ir Niedermayer. Aplauso meritato soprattutto. Taip, iš tikrųjų reikėtų paploti dėl to, kad teko labai ilgai balsuoti, o ne tik dėl to, kad turinys yra labai geras. Toliau, Fonzulika pranešimas, pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Pranešimas dėl ES Šveicarijos susitarimo dėl institucinės struktūros. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, trečio, trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta toliau originali formuluotė, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ant... Gerai, pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl antrosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar visa rekomendacija su visais patvirtintais pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Tekstas yra patvirtintas. Sveikiname poną Frunzuliką. Toliau periname prie balsavimo motyvų paaiškinimo procedūros. vayan, vayan abandonando el hemiciclo sus señorías, aquellas que no. Ponai, prašau, išeikite iš salės, jeigu neketinate dalyvauti tolimesniuose pasiaiškinimuose dėl balsavimo. Just... Bien, pasamos ahora a la. Perėsime prie pasiaiškinimo dėl balsavimo. Pirmiausia, ponios Ulskok pranešimas. Suteikiu žodį poniai Mayer. Prašom. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, aš balsau prieš šį um, pranešimą. Neturiu nieko prieš, ar tos laikrodžius suksime į priekį ar atgal. Uh, bet e, šiaip jeigu vasarą suksime e, pirmin, atgal, e, keitalioti laiką rytais būtų geriau galbūt pavargusiems vairuotojams, bet iš tiesų galėtume, jeigu nesukinėtume, sutaupyti nemažai iš metalų, taip pat ir žmonės galėtų užsimti laisvalaikiu geriau. 5 milijonai žmonių pasirašė peticiją, mes uh, E, iš tikrųjų dabar visi užsiemė breksitų, kadangi tai skaldo jungtinę karalystę, bet e, sustabdykime tą e, laiką dėl 51 straipsnio. Dėkoju, ponas Zdrovzievski. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau porą metų pasisakau už sezoninio laiko nekaitaliojimą ir aš manau, kad uh, tai neturi jokio pagrindo, tai yra nepagrystas kaitaliojimas faktais, tačiau reikia atsižvelgti į visokias problemas, kai, e, kai kaitaliojama laika du kartus per metus. Aišku, aš esu už suvienodinimą, e, geresnį pasirengimą tokiam sprendimui, tačiau mes dabar siūlome šiuo metu uh, 18 mėnesių laikotarpį yra tikrai per ilgas laikotarpis. Dar kartą tai įrodo, kad mes nedirbame veiksmingai, negalime greitai reaguoti, kai veiksmingumo tikrai reikia. Taigi, e, baigime e, šias diskusijas, šis laikotarpis turėtų būti e, sutrumpintas bent jau iki 12 mėnesių. Ačiū ponė pirmininkė. E, aš balsavau už šį pranešimą e, tam, kad atsisakytume to sezoninio laiko keitimo vasarą ir žiemą ir manau, kad turėtume to laikytis, kadangi piliečiai e, nori vieno laiko, jie nori vasaros laiko ir dėl to esu tikėjusi, kad šį savaitgalį paskutinį kartą mes keisime laiką. Tačiau žmonės sako, kad mums reikia laiko, koordinuoti, viską įgyvendyti koordinavimo priemonę. Taigi gali viskas užtrukti labai ilgai ir galbūt tai nebūtinai yra gerai mūsų ūkiams šalise. Tačiau džiaugiuosi, kad šis pranešimas buvo patvirtintas ir 21-aisiais mes baigsime tą sezoninio laiko keitimą. Ačiū. Ačiū. Nematau ponios Agileros. Taigi dabar suteiksime žodį e, poniai Ryčia. Ačiū, ponė pirmininkė. E, tyrimais yra įrodyta, kad laiko keitimas e, dėl sezoninių priežasčių neigiamai paveikė sveikatą, e, eismą, energetikos linijas, žemės ūkį. Dėl to šiandien balsavau už sezoninio laiko keitimo panaikinimą. Tačiau taip pat apsidžiaugčiau, jeigu mums nereikėtų laukti iki 21 metų ir šių, šių kovo mėnesio e, paskutinį savaitgalį išlaikytume vasaros laiką. E, buvau už e, šį laik... pranešimą, galvoju, kad turime laikytis vasaros laiko ir tyrimai rodo, kad turėtų vyrauti vasaros laikas. Aišku, valstybės narės turi pačios savo sprendimus atlikti, bet jeigu mes bandysime sulyginti galbūt tą laiką, gal neigiamai tai paveiks ir sienas, ir, ir eismą, bet aš galvočiau, kad reiktų keisti tik į vasaros laiką. Ačiū. Ponas Senfeld. Ačiū, ponė pirmininkė. E, klausimas, kurį aptarinėjame, tikrai yra labai svarbus kadangi jis įtakoja beveik kiekvieną pilietį ir labai praktiškai du kart per metus mes e, iškraipama kalendorių žmonių gyvenimą. Tai yra labai svarbu taip pat ir ekonomikai, turizmui, e, mūsų e, verslininkams irgi. Dėl to aš pritariu šiam pakeitimui, bet turiu keletą tokių abejonių. Dėl to norėčiau kreiptis į Jūs ir kad jūs pagalvotumėte apie tą uh, vilkinimą įgyvendinimo. Tai jau iš tiesų kelia nemažai nerimo. Taip pat aš girdžiu, kad netgi ir po pakeitimo mes e, vadovausime skirtingų laikų skirtingose šalyse, o tam aš tikrai nepritarčiau. Ačiū, ponė e, Hanan. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai labai nudžiugau, kad mūsų dar e, leiboristų kandidatas norėjo e, pakreipti šitas diskusijas į e, tai, kad breksitas neįvyktų. Tai to nebus. Bet mane, man labai keista, kad dabar visi sakoma, kad tai yra ES pozicija, prie kokiai laiko zonai priklausysime ir vis, tai visiškai nepriklausys nuo valstybės narės sprendimo. Uh, Aš irgi būčiau už vasaros laiką ir galbūt e, už tai, kad e, būtume e, tokie, kaip buvome. Bet labai keista, kaip ES politika mus įtakoja. Vis, dažnai net to nepastebime ir niekas net to nekomentuoja. Kaip be nuspręstume, tikriausia nieko jau nepasikeis. Bet čia Bet manau, tai nieko daugiau ir nebepakeis. Dabar ponas Kelė. Kaip e, darbo grupės narys šią temą, e, galiu pasakyti, kad praleidau kokius penkerius ar šešius metus dirbdamas ties šio klausimu. Visų pirma, su žmonėmis, kuriais dirbau anksčiau, e, prisimenu tą darbą, džiaugiuosi, kad nubarsavote už. 510 balsavo už, taigi dabar Turime puikią galimybę e, šį pasiūlymą stumėti į priekį ir išvengti kasmetinių laiko kaitaliojimo ES. 21 metai suteiks galimybę valstybėms narėms e, visą tai įvertinti ir pagalvoti, kokio e, laiko jos norėtų - vasaros ar žiemos laiko. Kaip panas Han sakė, Junktinė karalystė, Airija tikriausia norėtų e, laikytis vasaros laiko. Taigi galime dirbti ties tuo kartu ir tai yra labai gerai. Ačiū. Ačiū. Dabar ponas Sosniers. Na ir galiausiai tai yra kažkas, e, už ką galiu balsuoti. Galiu balsuoti už e, ir likti švarę sąžinę. EPP e, e, pasisako už e, lygybę, taip pat visam pasauliui žinios siuntimą. Ir tai yra labai gerai. Nors tai aišku, šis dokumentas yra gana ilgas ir storas, bet vis tiek balsavau už jį. Manau, kad vyriausybė dabar ne neprivers mūsų sukinėti laikrodžių, jeigu kas nori anksčiau keltis, tai galės tą padaryti pats. Tai yra vienas iš puikių pakeitimų. Gracias, senor Polčak. Ačiū pirmininkė, e, po ponę Polčak. Ačiū už tai, kad suteikėte man žodį. Aš pritariau šiam pranešimui ir noriu pasakyti, kad tikrai labai vertinu e, paramą, kurią parodė Europos piliečiai Ir tai buvo viena iš iniciatyvų, e, į kurią Europos komisija atsakė gana greit. Dėl to tikiu, kad e, tikrai padarėme gerai, kad greitai išsprendėme šį klausimą. Nuo dabar laikotarpis 21 metai, galbūt tai yra gana tolimas laikotarpis, daugeliu piliečių tai yra labai tolimas terminas, galbūt lūkesčiai yra skirtingi, gal žmonės norėjo daug anksčiau matyti šio uh, E, nuostatos įgyvendinimą. Bet manau, kad nacionalinės institucijos ar ES lygių bus padaryti sprendimai. Galiu gyventi tiek su vasaros, tiek su žiemos laiku. ES be kita ko e, yra e, nuo vakarų į rytus, nuo Portugalijos iki šiaurės, nuo rytų į vakarus. Taigi skirtumų tikrai bus ir tuos skirtumus mes matome. Ačiū. O dabar Periname prie kito dar mm, klausimo, pono Buzeko, elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės. Ponas Benito Siluaga. Ačiū, pirmininkė. Šiandien mes balsavome dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių ir pagaliau pripažįstame, kad energijos bendrovės yra vienos iš svarbiausių veikėjų perinant prie ekologiškos energetikos. Nieko mums nepavyks, jeigu neįtrauksime ir piliečių reikia demokratizavimo ir decentralizavimo e, tiekimo sistemoje. Elektros energija negali likti stambių įmonių rankose, reikia įtraukti piliečius, jie turi būti centre. Šiandieną e, mes taip pat apribojame e, ir pačias taršiausias elektrines iki 2020-ųjų. E, reikės nustoti naudoti, e, nustoti anglį. Naudoti. Tačiau e, tikėkime, kad Tačiau tas poreikis veikti yra daug skubesnis, turime įtraukti visus, reikia ieškoti alternatyvų darbuotojams, kurie nukentės nuo gamybos modelio pokyčių. Ačiū, ponas Drojevski. Pirmininkė, pasisakau prieš per didelį reglamentavimą ir per didelį kišimasi valstybių ir vyriausybių į tokio pobūdžio politiką. Tai bus labai brangu. Mes balsuojame dėl keturių pasiūlymų. Jie e, įeina į stambesnį paketą, kuris nėra labai nuoseklus galutiniai vartotojai nukentės dėl šių nuostatų, tai yra labai svarbu. Mūsų tikslai klimato kaitos prasme yra geri, mažiau iš metalų ir panašiai. Mes stengiamės geriau reglamentuoti šitą sektorių, kad jis nebūtų toks fragmentuotas. Tačiau reikia pagalvoti apie perinamąjį laikotarpį. Reikia galvoti į priekį, nes reikia laiko žmonėm, kurie nukentės nuo pokyčių, pasiruošti tiems pokyčiams. Dėkoju. Pone Kumpula Natri. Ačiū labai džiaugiuosi, kad šis svarbus. Kad, šie, kad šis svarbi reforma elektros energijos vidaus rinkos buvo patvirtinta didelę daugumą. Tai yra Paskutinis dal, paskutinė dalis švaros energijos paketo, dėl kurio ES labai stengiamės ir dirbome, kurdami elektros vidaus rinką. Tai yra svarbu todėl, kad e, pagerinti energijos rinkos veikimą yra svarbu siekiant pagerinti energijos tiekimą, įtraukiant e, atsinaujinančius energijos šaltinius šis modelis turėtų būti platinamas ir plačiau. Tai yra labai svarbus žingsnis. Turėtumėm bendradarbiauti. Reikia tikrai nuveikti daugiau šioje srityje ir mūsų užmojai turėtų būti platesni. Taisyklės turėtų būti netgi dar griežtesnės. Dėkoju, ponas Keli. Ačiū, pritariu e, šiems pasiūlymams susijusiems su elektros energijos vidaus rinkos bendrosiomis taisyklėmis, ypatingai dėl subsidijų anglyje, anglimi varomams degalinėms. Tai bus e, iš, iššūkis mano šaliai, Airijai, reikės e, pereinamojo laikotarpio, nes. E, anglies degalinėms reikės atitinkamų investicijų. 2018 metų e, gruodį um, Airijoje buvo um, imtas tam tikrų priemonių ir buvo mm, pasiektas jau tikslas numatytas praeitams metams atsinaujinančių energijos šaltinių ir, atsinau, ir investicija į atsinaujinančius energijos šaltinius yra atsinau, e, investicija į ateitį ir išvaresnę aplinką. Džiaugiuosi šiuo dokumentu, nes e, jis bus naudingas ir atsinaujinančios energijos šaltiniams ir padės mums e, pasiekti um, ambicingų tikslų. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė. E, elektros energijos vidaus rinka, priekyba sudaro mūsų vidaus rinkos nemažą dalį, kur aš asmeniškai e, norėčiau priekybos be kliūčių, kad valstybės narės galėtų prekiauti laisvai perteklinis reglamentavimas būtų e, kliūtis. Aišku, šiuo atveju e, šiame pranešime e, nėra tų kliūčių ir, man atrodo, tai puikiai atitinka bendrą energi elektros energijos sistemą visoje ES. Dėl to aš sveikinu teisės aktą, kuriejus, dėkoju jiems už tai. Taip pat manau, kad ir piliečiams tai bus gerai, kadangi yra siekiama atsakyti į klimato kaitą, pagerinti vartotojo e, poziciją vidaus rinkoje, taip pat užtikrinti, kad būtų užtikrinta teisinga konkurencija, e, kalbant apie energijos šaltinius ir mes tikrai labai ambicingai laukiame šios programos įgyvendinimo. Dėkoju. Pone Džizelovietska. Ačiū, ponė pirmininkė. dirbti su kompromisiniu pasiūlymu, aišku, užtruko nemažai laiko, bet susitarimą pagaliau pasiekėme. Šios direktyvos pagrindinė prietinė vertė yra ta, kad visos importo mm, dujų mm, visi šaltiniai yra įtraukti, taip pat mes taip pat įtrauksime ir e, interesus iš trečiųjų šalių negalima bus e, kurti naujų dujotiekių e, neteisė, tai pavyzdžiui, kaip kad buvo su Nord Stream 1. Taigi tikimės, kad mūsų pozicija ES pagerės, tikime, kad nauji e, teisės aktai įsigalios ir Nord Stream 2 kiek galima greičiau. Dėkoju ponui Buzekui, taip pat visiems darybininkams už jų poziciją, indėlį ir nemažai darbą. Aš balsavau už. Dėkoju. O dabar Kitas pranešimas pono Buzeko dėl elektros energijos vidaus rinką. Ponas Zanfeld, ačiū, ponė pirmininkė. Aišku, jokios abejonės nekyla, kad elektros vidaus rinka ES turi būti pakeista. Mes turime patobulinti e, galutinių vartotojų situaciją, pagerinti priekybą tarptautinę, taip pat užtikrinti tiekimo saugumą, taip pat įtraukti atsinaujančius energijos šaltinius. O tai reikštų, kad mūsų piliečiai gyvens e, sveikesnėje aplinkoje, geresnėme klimate. Tam, kad tai gyventintume, turime uh, užtikrinti pereimą prie uh, mažai uh, iš metalų, uh, išmetančios energijos, turime integruoti uh, fragmentuotas e, energijos šaltinius, taip pat turime decentralizuoti e, energijos gaminimą ir taip pat įtraukti ir galutinius vartotojus. Bet dar vienas dalykas yra labai svarbus. Tai yra efektyvi rinka, kur būtų užtikrinti pajėgumai, taip pat valstybės parama, kadangi kitaip niekas neveiks. Mūsų diskusijos ir eina šią linkmę, dėl to norėčiau Jums už tai padėkoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjau. Ir paskutinis pranešimas dėl autorių teisų bendrojo skaitmeninėje rinkoje. Ponas Maulų. Atrodo, kad jo nėra. Pone Matijas. Irgi nėra. Winter yra čia. Pirmininkė, aš susilaikiau balsuodama, nes mano pasiūlymas dėl to, kad dėl 13 straipsnio reikėjo balsuoti dalimis, buvo atmestas. Autorių teisės turėtų būti gyvenamos ir skaitmeninėje rinkoje. Todėl dabartinėme dokumente licencijavimas yra svarbus tikslas, bet man atrodo, kad reikėjo numatyti kitokį reglamentavimą, kad būtų išvengta filtravimo. Aš negalėjau balsuoti už, bet balsuoti prieš aš irgi negaliu, nes manau, jog yra labai svarbu uh, kalbėti apie autorių teisės bendroje skaitmeninėje rinkoje, taip pat kalbėti ir apie mm, įtaką kitoms rytim. Todėl aš negalėjau šito dokumento atmesti. Tikiuosi, kad įgyvenant šią direktyvą nacionalinė teisėje bus rastas balansas tarp e, autorių teisių, vartotojų teisių ir kitų jautrių klausimų, kurie susiję. Ačiū, pona Spirakė. Thank you. Ačiū, pirmininkė. Šiandien mes e, žengėme labai svarbų žingsnį į priekį. Žingsnį siekdami atsakyti e, į klausimą, kad mūsų laisvė baigėsi, kai kitų žmonių e, laisvė prasideda. E, taigi, kai jų e, darbas yra naudojamas didžiųjų platformų, autoriams reikia atlyginti. Intelektinės tai teisės taip pat gali veikti vieningoje skaitmeninėje rinkoje startuoliai, kurie dabar pradeda savo veiklą kurie egzistavo mažiau nei trejus metus, kurių apyvarta yra maža, kurių lankytojų skaičius yra mažas, negalėtų uh, susidurti su ta pačia kontrolė kaip ir didžiosios platformos. Visi, aišku, turėtų mokėti kuriejams. Kuriejai yra tie, kurie E, suteikia prasmės visokiam turiniui. Skaitmeninėme pasaulyje, e, kuris keičiasi daug greičiau nei teisės aktai, vis tiek turėtų būti reglamentuojamas. Mes esame čia, todėl turėtume suteikti kuriejams e, galimybių apginti savo kūrimo vaisius. Ačiū, ponė Džedžian. Ačiū, pirmininkė. Balsavau prieš šią direktyvą, bijau, kad parlamentas uh, atvėrė kelius nedemokratiniai cenzūros mašinai e, kuri dirbs pagal privačius verslininko interesus, visiškai nedemokratiškai, be jokios demokratinės kontrolės apribos internetą. Mes įleidome cenzuruoti internetą ir autorių teisų sąskaita bus ribojama e, raiškos laisvė. Algoritmai numatys, kokia nuomonė bus skelbiama ir tai, nege, tai yra bloga diena ir IT specialistams, ir kultūros specialistams, ir pačiam internetui bendrai paėmus. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Pana Šolcė. Autorių teisų direktyva yra reikalinga. Mums visiems e, jos reikėjo, ypač autoriams. Tačiau tampa aišku, kad tai nėra laimėjimas niekam. Kad mes iš esmės keičiame internetą į e, robotizuotos cenzūros e, platformą, kurią diktuoja interneto gigantai. Visai neseniai buvo paskirta didžiulė bauda Google astronominio dydžio mes vis dar leidžiame, kad rinkoje būtų nesubalansuota, kad ten būtų pažeidimai. Mes dažnai įspėjame apie robotizuotų filtrų pavojų. Ir tai, kad tie filtrai labai stipriai paveiks interneto vartotojų teisės. Ir bijau, kad ši direktyva, jos įgyvendinimas iš tiesų pasieks priešingos priešingo rezultato ir apribos kūrybiškumo, kurio taip reikia visai Europai. Dėkuoju, ponas man. Balsavau prieš kompromisą dėl 13 ir 17 straipsnio. Džiaugiuoji, džiaugiuosi, kad žurnalistams, muzikantams ir kitiems, kuriems bus atlygintina. Atlyginta. Negalima jų darbais mėgautis už ačiū. Tačiau filtrai yra tikrai e, blogas sprendimas, nes algoritmai nesupranta skirtumo tarp autorinių teisų, tarp nuomonės laisvės. Tikiuosi, kad įgyvendinant šį e, dokumentą valstybėse narėse e, bus atkreiptas dėmesys į tos, e, tas silpnas vietas, todėl kad kontrolė neturėtų apriboti nuomonės laisvės. Internetas turi būti atviras, jame turėtų būti sąžininkai laikomas taisyklių ir prieinamas visiems. Ačiū, ponas Neko. Ačiū, kolegos pirmininkė. Aš balsavau prieš šį susitarimą, kuris buvo sudarytas trilogija. Aš galvoju, kad tekstas negarantuoja visai jokios pusiausviros tarp vartotojų e, teisių taip pat autorių teisų turėtojų. Aišku, naujoje technologija labai greitai vystosi. Reikia keisti taisyklės, reikia keisti įstatymus, tačiau tokia reforma e, neturėtų būti tiesiog reforma pati savaime. E, visuomenė iš esmės reaguoja ir tai yra signalas, kad jau peržengėme tą raudonąją liniją. 13 straipsnis man yra ta raudonoji linija. Reikia autoriams padėti ir aišku, jiems reikia atlyginti už jų atliekamą darbą. Bet reikia, kad taip pat garantuoti laisvės. Tuo pat metu negaliu palaikyti tokios reformos kur kuriejų teisių e, nėra palaikomos. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes pradėjome, turėdami teisingą tikslą apsaugoti autorių teisės, atnaujinant galiojančią direktyvą, kuria yra daugiau nei 20 metų. Tačiau mes patvirtinome tekstą, da, kuris kelia grėsmę pagrindinėms teisėms ir laisvę internete. Taigi tai nėra puikus rezultatas. Tiek, kaip, kam rūpi, kaip man, da, laisvė turi rūpintis saviraiškos laisvė, kad ir kokią sistemą mes naudotumėme. Ir manau, kad per šalis darybas pasiektas sustrimas nėra patenkinamas. Taip, yra gal nuostatų, yra reikaling, kurios yra reikalingos, siekiant prisitaikyti prie techninių nes pažangos. Tačiau vis dėlto yra du straipsniai, 11 ir 13 straipsnis, kurie pakenkia tai direktyvai, nes kelia grėsmę internetui ir saviraškos laisvai internete. Tai yra nepriimtina. Taigi mes galėjom, negalėjome nebalsuoti prieš, nes penkių žvaigždučių judėjimas visuomet kovojo už laisvę.